Minutė ponui Keli. Uh, Skaitmeninis pasaulis žmonėms suteikia nuostabių galimybių, tiek kalbant apie darbą, tiek apie poilsį. Ir aš savo paties šalyje mačiau tokių miestų kaip Skibering, uh, kuriant uh, skaitmeninius centrus, leidžiančius žmonėms dirbti per didelius atstumus. Tai yra nuostabi galimybė, tačiau tam, uh, E, ir tam, kad dirbtum iš namų, reikia e, greito interneto ryšio. Ir labai džiaugiuosi, kad mūsų vyriausybė tam teikia didelį prioritetą. E, darbas iš namų ar arti namų reiškia, kad sutaupama laiko kelioniai, taip pat mažinamas CO2 išmetimas. Visą tai yra labai gerai. Ir psichologai nurodė, kad gali būti ir neigiama to pusė, žmonės gali psichologiškai kentėti. Reikia ir į tai atkreipti dėmesį, ypač atsižvelgiant į EBPO rekomendacijas dėl darbo klasifikavimo ir taip pat dėl įgūdžių plėtojimo. Ir paaiškėjo, kad Europoje šiuo metu yra vienas milijonas darbo vietų neužimtų, todėl kad mums trūksta IT įgūdžių. Tai yra naujas iššūkis mums. Dėkoju. Dabar vieną minutę kalbės ponia Leitao Markos. E, buvo patvirtintas e, e, įstatymas Belgijoje ir vienas parlamentaras E, nurodė, kad ūkininkai labai bijo prarasti savo darbo vietas. Taip pat yra tam tikrų e, gandų, kad kad skaitmeninė revoliucija bus dar nebaisesnė už pramonės revoliuciją. Dabar viskas plėtojasi daug greičiau, be sienų viskas vyksta. Be to, reikalavimai yra daug didesni, norint pakeisti būtinas kompetencijas. Ir trečia, visa tai vyksta toje visuomenėje, kuri yra labai jautri socialiniams pokyčiams. Ir taip pat Ir todėl nereikia nieko palikti nuo šalyje, reikia užtikrinti tinkamą naudos paskirstimą, subalansuotą paskirstimą ir taip pat užtikrinti darbo ir e, laisvalaikio pusiausvyrą. Ir tai turime daryti visi kartu. Tai yra kaip Mocarto sonata grojama keturiomis rankomis. One minute. Dabar ponas Tau vieną minutę kalbės. Mes dabar greitai pamatysime istorinį momentą. Komisija pateiks tris skaitmenės strategijas kitą savaitę, todėl 2020-ieji galėtų tapti tais metais, kuriais gims skaitmeninė revoliucija. Turime nuspręsti, ką reiškia skaitmeninis orumas, ką jis reikš ateityje. Ar leisime įmonėms įsilaužti mūsų privatų gyvenimą, jį e, atakuoti e, e, su asmeninta reklama, ar drąsiai nuspręsime pašalinti tokį verslo modelį. Turime nuspręsti, kaip viešojo, viešaisiais interesais naudoti mūsų duomenis. Niderlanduose Google e, naudoja 75 procentai pradinių mokyklų. Ar norite, kad Google nuspręstų, kaip mokysis mūsų vaikai? Ar mes norime panaudoti duomenis e, patys, kad sužinotume apie mūsų vaikų mokymasi? Taip pat turime nuspręsti, Kaip apginti ir skatinti Europos gyvenimo būdą skaitmeninėje eroje? siekime to. Dėkoju. Labai ačiū. O dabar norėčiau žodį suteikti komisijai. Komisarė Šmit, prašom. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, po to, kai išklausiau jūsų diskusijų, turiu konstatuoti, kad yra didelis konsensusas tarp jūsų tiek dėl būtinybės ir toliau plėtoti skaitmeninę ekonomiką, kadangi alternatyvų Europoje kaip ir nėra. Tačiau tuo pat metu e, labai daug svarbos e, suteikta ir įvairiems aspektams, įvairioms rizikoms, kurios kils ir gali kilti dėl šios naujosios ekonomikos, tiek socialinė rizika, tiek, e, socialin, tiek socialinės apsaugos rizika, tiek rizika dėl to, kad kai kurios įmonės e, sutelks duomenų kontrolę į savo rankas. Reikia skatinti skaitmeninę ekonomiką iš vienos pusės, iš kitos pusės reikia E, puoselėti teisės, užtikrinti socialinį ir duomenų apsaugą. Mes negalime tiesiog kesti to technologijų e, plėtojimuose. Mes turime jį kontroliuoti ir modeliuoti. Ir išklausęs jūsų diskusijų, uh, susidariau įspūdį, kad kviečiate komisiją dirbti būtent šiuose dviejose aspektuose, srityse. Ir taip mes pateikėme tą skaitmeninę darbo atvarkę, tačiau tuo pat metu pradėjome darbus dėl susijusių su apsauga ir teisų užtikrinimu. Noriu pranešti, kad komisija e, surenks didelę konferenciją dėl darbo platformoje tikiuosi, kad parlamentas ir esu tikras, kad parlamentas joje dalyvaus, kadangi galiausiai juk Europos modelis, kalbant apie skaitmeninės technologijas, yra pavyzdinis. Mes jau parodėme pavyzdį, e, e, kalbu čia apie duomenų apsaugą, taip pat kalbu apie socialinę apsaugą, socialinės teisės, kurios pasitarnauja tuo pat metu tos ekonomijos skatinimui ir, pasi, ir taip pat yra naudingos visiems. Dėkoju. Merci beaucoup. And... Dėkoju, o dabar norėčiau žodį suteikti tarybos atstoviai, e, vyriausybės, valstybės sekretoriai, poniai e, Brinjans. Ponios ir ponai, Lygybės principai darbo rinkoje, socialinių partnerių vaidmuo, sveikata, sveika aplinka darbe buvo minimi ir tarybos e, įvairiausiose išvadose ir parlamento dokumentuose ir taip toliau. ES yra teisingame kelyje. Mums reikia galbūt konkrečios strategijos, kad turėtumėme aiškiai kokius pagrindus, kaip įveik, įvykdyti tą skaitmeninį perėjimą. Aš mačiau komisijos pasiūlymus ir esu tikra, kad mes toliau bendradarbiausime su Europos parlamentu šiais svarbiais klausimais. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju. Diskusijos šią temą baigtos. Periname prie kito penkto darbo atverkės klausimo, tai yra komisijos pareiškimas dėl lyčių lygybės strategijos. Noriu e, priminti, kad mėlynąją kortelę ir spontanišką pasisakymą galima užregistruoti ir spontaniškai, ir elektroninė sistemos, elektroninės sistemos pagalba. Elektroninę sistemą galite pasinaudoti prie įėjimo į plenarinių posėdžių salę. Like the... Norėčiau iš karto suteikti žodį komisijos atstovui. Atstoviai šiuo atveju komisariai dalį. Prašom žodis jums. Gerbiami Europos parlamento nariai, Dėkoju, kad e, lyčių lygybės strategiją įtraukėte į šiandienos darbo atvarkę. Per pirmuosius mėnesius pradėjus dirbti susitikau su daugybė iš jūsų. Mes pasikeitėme nuomonėmis ir aš įsitikinau, kad mes visi turime labai daug darbo šioje politikos rytyje. Džiaugiuosi už jūsų palaikymą ir, man, ir, ir šiai visai komisijos sudėčiai. Ir nekartą tą pasitikėjimą jautėme. Europos Sąjungai ir piliečiams reikia jūsų palaikymo, kad Europa būtų vieta, kurioje vyrai ir moteris turi vienodas teisės, nes lyčių lygybė yra mūsų ES vienas skirtinių e, akmenų. ES gyvena daug įvairių žmonių, bet mes vis dar nepasiekėme visiškos lyčių lygybės. Moterys vis dar gauna mažesnius atlyginimus. Viena iš trijų moterų ES patyrė fizinę arba lytinę prievartą, arba ir vieną ir kitą nuo 15 metų. Milijonai žmonių, milijonai moterų. Negalime taikstyti su tokia siaubinga neligybė. Pirmininkė van der Leyen, vicepirmininkė Jūrova ir visa komisijos kolegija palaiko mane, kovojant už lyčių lygybę. Lyčių lygybė yra be galo svarbi tema mūsų mandate. Ir pirmiausia, mums rūpi lyčių lygybės strategija. Jos e, patvirtinimas yra numatytas per Tartautinę moters dieną kovą. E, lyčių lygybės strategija pirmiausia yra įsipareigojimas kovoti lyčių lygybės e, srityje ir ES ir už jos ribų. Tai yra plačių užmojų strategija. E, matydami, kad yra judėjimas, kuris pasipriešina moterų lygybei, e, kur tas judėjimas sustiprėjo ir ES ir tarptautiniu lygiu. Taigi dabar ypatingai yra svarbu dar kartą labai tvirtai pabrėžti, kad komisija yra įsipareigojusi lyčių lygybei konsultavomės su dėl šios strategijos taip pat ir su e, visuomenė. Daugiau negu 1300 atsakymų buvo gauta. Ir šis klausimas yra svarbus visiems sektoriams, visoms politikoms. Todėl e, mes. E, Dėl e, lyčių aspekto e, lyčių aspektas taiksime įvairiose politikos rytise, kad kuo anksčiau politikos formavimo stadijoje lyčių aspektas būtų įtrauktas į visas politikos rytis. Kalbant apie turinį, mes norime pateikti pozityvę ateities viziją e, Europai, kurioje yra lyčių lygybė. Europoje, kur vyrai, moteris e, visose savo įvairovėse yra gyvenime gali gyventi lygybės e, aplinkoje, be jokių stereotipų, gali dirbti, gali kurti verslą, e, dalyvauti politikoje ir lygiomis galimybėmis dalyvauti visų sektorių veikloje. Tai horizontalios nuostatos, kurios meta iššūkį e, lyčių stereotipams. Kalbant apie turinį. E, mes laikysimės prioritetų, kurios buvo numatytos gairėse. Reikia sumažinti atlyginimų, panaikinti atlyginimų e, trūkumus, reikia privalomų priemonių, reikia geresnio lyčių lygybės e, verslo įmonių valdybose. E, E, aukštose postuose. Taip pat mes stiprinsime pajėgas kovojant su smurtu prieš moteris. Todėl ES įsipareigojimas Stambulo e, konvencijai yra be galo svarbus. Visgi tai yra užblokuota taryboje, me, nors mes dedame e, pajėgas, bet mes vis tiek dėsime pastangą stiprinti aukos teisų direktyvą ir įtraukti smurtą prieš moteris į, į, į visus dokumentus. Ir taip pat e, labai, yra, labai svarbu yra smurtas internete prieš moteris, taip pat e, kalbant e, apie skaitmeninimą ir dirbtinį intelektą. Patvirtinę strategiją mes žadame pradėti e, konsultacijų procesą dėl privalomų priemonių. Tos priemonės turėtų būti pateiktos iki metų pabaigos. Aš suprantu, kad e, privalomos priemonės dėl užmokesčio gali kelti iššūkių ir aš noriu rasti tinkamą balansą ES veiksmams, nes mes turime turėti omenyje ir darbuotojų, ir darbdavių, ir nacionalinių administracijų interesus. Aš labai nekantrauju išgirsti jūsų nuomonę ir su jumis padiskutuoti. Nuoširdžiai tikiuosi jūsų palaikymo, kad mes kaip ES galėtumėm pir, pirmauti einant lyg, link lyčių lygybės Europoje ir pasaulyje. Dėkoju. Much, Dėkojame komisijos nariai. EPP frakcijos vardu minutę su pusę poniai Fransen. Dankuvel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris. Ačiū. Komisijos narė. Noriu padėkoti visai komisijai už pastangas iškelti lyčių lygybę į darbo tvarkės viršų. Tai viena iš pagrindinių vertybių, tai ES pamatas, Europos lyčių indekse matome tokį skaičių - 67,4 procento. Tai didžiausias skaičius kada nors užfiksuotas. Tai strategijos rezultatas. Moteris yra našumo, kūrybingumo šaltinis. <clears throat> Mūsų lyčių strategija turi remtis trimis ramšiais. Parama moterims, parama besikeičianime pasaulyje, pagalvokime apie klimato kaitą, imigraciją, parama darbo srityje. Ir trečia, pagalvokime apie tai, kad moterų padėtis dažnai pažeidžiama. Šioje strategijoje išdėstyta pagrindiniai veiksmai, kuriuos reikia atlikti artimiausiais metais. Reikia sustiprinti moteris ekonomiškai ir darbo rinkoje, sumažinti atlyginimų spragą, skatinti moterų verslumą, sudaužyti lyčių stereotipus ir užtikrinti, kad direktyvos, pavyzdžiui, privataus gyvenimo ir darbo derinimo direktyva būtų geriau įgyvendinama. Įgyvendinus šią strategiją mūsų visuomenė bus stipresnė, geresnė ir sažiningesnė. Socialdemokraitė, po, ponė Neuchel. Dėkoju, gerbiama komisijos narė. Jūs, mes esame jūsų pusėje, e, kai kalbame apie tikrus pokyčius lyčių e, lygybės srityje. Moteris nėra silpnesnės, jos yra silpninamos. Jie silpnina sistemos, tradicijos, taisyklės, bet mes nesame silpnesnės iš išorės mes silpninamos. Žvelgiant į strategiją, kuri E, įsigalios po penkių abstinencijos metų. Mes norime ambicingų iššūkių, mes norime ambicingos strategijos su veiksmų planu, mes norime matyti žingsnius į priekį, ne atgal. Ir taip pat nenorime, kad būtų pažeidinėjamos moterų teisės. Mes norime, kad lygybė būtų centre, mes norime dėti tašką bet kokiam diskriminavimui. Ir visose politikos rytise. Ir e, skaitmeninėje politikoje, gamtosaugos politikoje, biudžete, žemės ūkio politikoje, visur. E, lyčių aspektas yra svarbus visose politikos rytise. Mes norime, kad visose rytise į mus būtų atsižvelgta ne tik tai prevencija, e, smurtas prieš moteris. Nenoriu, kad vien tik tai šios temos būtų svarbios, pavyzdžiui, seksualinės e, lytinės teisės ar E, vienodas atlyginimas. Būtent lygybė ir demokratija yra centrinė tema. Ir čia yra labai svarbus taškas. Mes reikalavome tyrimo, kuris e, e išanalizuotų nacionalistinės politikos įtako, įtaką lyčių lygybei. Labai svarbu tą ištirti visose valstybėse narėse ir mes norime aiškių žingsnių. Lygybė yra susijusi su teisės viršenybė. Ir kas trypia lyčių lygybę, tas iš esmės pažydžia teisės viršenybę. Dėkoju. Renew Europe Group. Renew. Dvi minutės. Tolerate. Pone komisarė, brangus kolegos, Dėkoju už jūsų pasišventimą ir energiją siekiant įgyvendinti ir rengiant šią e, lygybės strategiją. Europos Sąjunga dabar e, ruošiasi pokyčiams ir labai svarbu, kad lygybė tarp vyrų ir moterų turėtų tapti realybę. Mano šalyje, pavyzdžiui, abortai buvo e, legalizuoti 74 metais, bet 2020 dar yra Europos Sąjungoje vyrų ir moterų, kurie kurie neturi vienodų, vienodos prieigos prie mm, teisės į abortą ir taip pat e, lytinio švietimo. Tai yra sveikatos klausimas ir visi Europos piliečiai turi būti vienodi. E, e, teisės į sveikatos priežiūrą ir lytiškumą pažeidimai yra moterų ir vyrų teisų pažeidimai ir mes turime prieš tai kovoti. Taip pat Turime e, išnaikinti ekonominį ir finansinį smurtą ir neligybę. Mūsų, e, mūsų sąjungoje vis dar yra nepateisinamas atlyginimo skirtumas tarp vyrų ir moterų, taip pat pensijos yra skirtingos. Tai vienodas, da, už vienodą darbą reikia mokėti vienodą atlyginimą. Nesvarbu, ar tai būtų vyras ar moteris, kokia būtų jų istorija. Uh, E, turi gauti vienodą atlygį už vienodą darbą. Negalima leisti, kad moteris taptų negali dėl to, kad turi vaikų. Negalime leisti, kad taip pat, kad moteris būtų, e, turėtų mažiau teisų visoje sistemoje, jos turi turėti vienodą prieigą prie e, galios po, dėl, prie aukštų postų taip pat. Ir mes Turime pavyzdžių Europos Sąjungoje, ka, pavyzdžių, kad e, moteris vadovės iš tikrųjų nepablogina įmonių rezultatų. Ieškokime reikia, kad būtų patvirtinta direktyva, kuri užbaigtų kart ir visiems laikam visas neligybės ir smurto formas. Ir baigdama pasakysiu, kad mes e, Simon Veil e, susitarime pasiūlėme visoms valstybėms narėms dalyvauti e, įgyvendinant šią strategiją ir taip pat patvirtinti atitinkamus teisės aktus. Dziękuję pani poseł. Przypominam o. Ačiū. Priminsiu, kad turite laikytis kalbėjimo laiko apribojimų. Anderson. Primenu kolegoms, kad darbo tvarkos taisyklės numato, kad draudžiamos visos vėliavos ir simboliai. Aš kreipiuosi į tą narę, kuri dabar ruošiasi kalbėti. Prašau patraukti vėliavą. Parlamento darbuotojai nariams turėtų tai priminti. suprantu, kad labai nacionalinių vėliavų bijote komis, e, sekretorijate. Taip, e, aš paklusau ir nuėmiau vėliavėlę. Kalbėkime apie lyčių lygybės strategiją. Lytis jau ir taip yra lygios. Mes lygiai gimstame, lygus gimstame. Ir niekas negali paprieštarauti, kad uh, E, vyras ir moteris yra lygus, bet jie yra labai skirtingi ir gali imti skirtingų iššūkių. Ir e, vyrai turi kai kurių, tarkim, stipresnių pusių. Kodėl jūs nekalbate apie stipresnėsias pusės? Kodėl jūs nenorite skatinti vyrų būti vyrais, o moterų moterimis? Tas nesažiningos sąlygos darbo vietoje turėtų būti nacionalinės valstybės prerogatyva, bet ne jūs norite ES lygių tai spręsti. Leiskit valstybėms narėms spręsti ir šeimoms spręsti, kas e, uždirbs pinigus, o kas augins vaikus. E, ne, ne komisijos. E, pareiga dalinti, kas kada vyras, kada moteris žindys vaikus ir juos augins ir jūs diskriminuojate tas moteris, kurios pačios nusprendžia, apsisprendžia auginti vaikus ir būti šeimos moteriamis. Ne, jūs norite įstumti moterį į darbo rinką Tai kurgi, kodėl, pavyzdžiui, apie moterų kvotas mes kalbame tik tai e, tarp vadovų, kodėl nekalbame apie moterų kvotas, pavyzdžiui, vairuoti e, sunkvežimius ar panašiai. Neprive, nebandykit primesti kažko, nebandykit aiškinti žmonėms pagal savo supratimą, kokia turi būti visuomenė. Leiskit žmonėms būti žmonėms. Ačiū. Bardzo dziękuję pani poseł, dziękuję również za usunięcie flagi. To nie jest sprawa oba. Ačiū. Dėkoju, kad patraukėte vėliavėlę. Nebijome mes nieko, tiesiog tokia darbo tvarka. Kunkė pusantros minutės. Ačiū. Ačiū. Dar dar yra. E Lyčių lygybė yra susijusi su labai daug kuo. Mes kalbėjome, kad ir biudžetas yra labai svarbus. Ir man trūksta vieno dalyko, gana aiškaus dalyko tai būtent e, lyčių aspekto klimato kaitos politikoje. Būtent moterims didžiausia įtaka daro klimato kaita dėl ekonominių, socialinių neligybių, neteisybės. Ir kad įgyvendintumėm Paryžiaus susitarimą, mums e, reikia lyčių lygybės būtent ir klimato kaitos srityje. E, Uršula von der Leyen e, kalbėjo, kad lyčių lygybė jai yra labai svarbi, svarbi jos darbo tvarkėje. Jis kalbėjo taip pat ir apie žalėjų kursą. Ir e, jinai kalbėjo apie žalį kursą, bet apie lyčių lygybę žal, žalio kurso kontekste ji nekalbėjo. Elena Dali, jūs E, mes, e, aš konkrečiai ir, ir, ir, ir, ir žaliųjų frakcija e, prašo, kad ES kalbant apie žalėjų kursą būtų kalbama labai aiškiai ir apie lyčių lygybę. Mums reikia teigiamų signalų ir aš džiaugiuosi, kad mes ir toliau kartu konstruktyviai dirbsime su pone Dali. EKR frakcijos vardu, pone Wiśniewska. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. Równość jest. Ačiū. Europos Sąjungoje vienas iš pagrindinių principų yra lygybė, naujoji lygybės strategija turėtų būti ne tik ambicinga, bet ir realistiška. Kokių formų turėtų įgyti šitas principas? Pavyzdžiui, Vienas iš naujų iššūkių yra kova su darbo atlygio skirtumais, pensijų skirtumais. Aš siūlau teisiškai sustiprinti tas moteris, kurios bando suderinti vaikų auginimą ir darbą. Juk moteris, kurie augina vaikus, nemokamai dirba namuose. Taip pat mes turime kovoti su smurtu taip pat smurtu interneto erdvėje, pornografija, priekyba žmonėmis. Moterims kyla ir tokie pavojai kaip genitalijų žalojimas ir daug kitų problemų. Kita vertus, nenorėčiau, kad čia strategija kištųsi į valstybių narių kompetenciją. Nepamirškime savo principo, mes vieningi, bet skirtingi. Dabar GUE NGL Pereira, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Klausimai įvairūs. Kova su skurdu, kova su diskriminacija darbo rinkoje, taip pat moterų apsauga, atlyginimų ir pensijų sulyginimas, darbo sąlygų sulyginimas. Taip pat yra kitų klausimų - socialinis teisingumas, būstas ir kiti, motinų apsauga. Šimtaprocentinis atlyginimų sulyginimas, suderinimas darbo ir privataus gyvenimo. Valstybės narės turi garantuoti, kad šitie mechanizmai ir dokumentai būtų realiai taikomi. Ačiū. Neprisijungusių narių vardu Adinolfi vieną minutę. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Čia šioje salėje daug ir dažnai kalbame apie lyčių lygybę ir apie moteris. Tačiau pasakysiu teisybę, neegzistuoja lygybė tarp moterų ir vyrų. moteris yra žeminamos, jų atlyginimai nelygus ir daugelie valstybių narių netgi prostitucija yra legalizuota. Europoje egzistuoja netgi egzistuoja moterų vergovė. Moteris yra žudomos vyrų ir sužalojamos. Galime priiminėti reglamentus ir taisyklės, tačiau verčiau turime auklėti naują generaciją, kuri gerbtų moteris, e, motinas ir kurie būtų mokomi, kad moteris neturi priklausyti nuo nieko. Jie, jos turi naudotis ir moralinę, ir fizinę nepriklausomybę. Dėkoju. Pone Esteras Feragut, minutė. Ačiū pirmininkė. Mes kalbėjome. Mes kalbame apie lyčių lygybę naujajam laikotarpiu. Tai turėtų būti prioritetas ir parlamentui, ir tarybai, ir komisijai. Prioritetas eiti į priekį ryštingai, nes Europa reikalauja lyčių lygybės visiems. Tai yra demokratija, nes be lygybės nėra demokratijos, nėra klestinčios Europos be lygybės. Lygybė yra žmogaus teisė. Būtent todėl turime kovoti su atlyginimų spraga, pensijų spraga reikia direktyvos, apie kurią kalbėjo komisijos narė, pavyzdžiui, e, dėl, dėl atlyginimų. Ir yra visokiausių stereotipų, su kuriais reikia kovoti, kad laimėtume tą lygybę. Nėra lygybės ir sprendimų prieimimo e, procese, nes jums, ir todėl jums reikės priimti sprendimų, dėl, kurie būtų įtraukiantys. E, mes žinome, kad dvi iš trijų moterų yra patyrusios smurtą. Reikia kalbėti apie dirbtinį intelektą smurtą ir priekabiavimą internetinėje erdvėje. Ir labai svarbu, kad šioje strategijoje būtų kalbama ir apie e, e, neįgalesias moteris. Reikia kalbėti apie jų amžių, apie įvairiausias ne, ne, neįgalumo formas. Dėkoju žodis poniai Vilijai Blinkevičiūtėjai. Viena minutė pirmiausia noriu padėkoti jums pone komisare už aktyvią poziciją dėl to kad būtų kaip galint greičiau pateikta konkreti lyčių lygybės strategija. linkiu kuo geriausios sėkmės kad tikrai komisijoje jums pavyktų tą strategiją patvirtinti. bet mes turime labai aiškią poziciją kas joje turi atsispindėti jau ir mano kolegos minėjo kad pirmiausia mes turime turėti konkrečias priemones kaip įveikti smurtą prieš moteris kaip įgyvendinti stambulo konvenciją valstybėse narėse pagaliau kaip kovoti su moterų skurdu kaip įgyvendinti mūsų jau priimtą praeitoje kadencijoje darbo ir šeimos suderinimo direktyvą tam reikalingos konkrečios priemonės ir kontrolė valstybėse narėse kad jos teisingai perkeltų direktyvos nuostatas. pagaliau iš tikrųjų mes turime užtikrinti kad atlyginimai ir pensijos moterų ir vyrų tikrai nesiskirtų taip baisiai kaip yra iki šiol tam reikalingi konkretūs sprendimai. linkiu labai sėkmės kad iš tikrųjų strategija neliktų vien popieriuje bet jinai būtų rimtai įgyvendinta europos sąjungoje. ponia rodrigues ramos pusantros minutės. Dėkoju. Lab, ši strategija labai svarbi. Lyčių lygybės strategija yra labai svarbi, ypatingai šiandien, kai mes vėl patirime totalitarinių ideologijų Europoje. E, totalitaristai pirmiausiai puola moterų teisės. Ir būtent smurtas yra pati baisiausia neligybė o pati baisiau, pats baisiausias smurtas yra žudimai, moterų nužudimai. Ir jų to, vis tiek yra Europoje. Mes e, užstrigome. Yra šeši, e, šešios šalis, kurios neratifiku, neratifikuoja Stambulo konvencijos, bet nesileiskime paralyžiuojami. Reikia toliau eiti šioje strategijos linkme. Du dalykai. Pirmiausiai, duomenys. Komisijos narė Negali būti, kad ES mes neturėtumėm duomenų, kodėl mes nežinome tikrovės, kiek iš tikrųjų yra smurto prieš moteris Europoje. Mes turime nepakankamai duomenų, turime duomenys, kurie yra nepalyginami. Todėl pagal 11 Stambulo konvencijos straipsnį turime surinkti duomenys, kurie būtų palyginami, kad žinotumėm, koks yra e, smurto prieš moteris mastas, kad galėtumėm su juo kovoti. Ir turime įvardinti smurtą. O tas smurtas yra nusikaltimas ir jis turi būti e, taip ir įvardintas atitinkamosios sutartyse. Aš esu tikra, kad mes eisime šiuo keliu, o parlamentas yra jūsų partneris kovojančią kovą. Dėkoju. Pone Lyzy, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Komisijos narė, pritarėme tam, kad bendrijos vertybė būtų laikoma lyčių lygybė. Ir kad būtume nuos, nuoseklus, turime skatinti tai visose Europos politikos rytise. yra kliūčių, kurios trukdo moteriams dalyvauti darbo rinkoje ir trukdo joms pasiekti gerovės. Atsiranda naujų kliūčių, jas svarbu pašalinti. Lyčių lygybės institutas įrodo, kad lyčių lygybė padeda ekonomikai aukti. Tačiau moterų ar, ar moterų indėlis namuose yra įvertinamas pinigais? moteriams tenka papildomo darbo. Ir moteris sukuria 10 procentų, o nauja ES politika ir bendroji nauja skaitmininė rinka, žalesis sustarimas, nutolęs darbas sukuria naujų iššūkių. Dabar mes turime naują galimybę Komisija turi naują galimybę pakeisti ankstesnę politiką. E, audito rūmai atkreipė dėmesį į tam tikrus punktus biudžete 21 metų pavasarį. E, Van der Leyen komisija žada tam tikrus pasiūlymus dėl moterų politikos. Ne vieną minutę. Ponas Ernest Urtusun, minutė. Labai gerai, kad mes turėsime strategiją. Kažkas e, sakė, kad 19 metais baigė galioti ankstesnė strategija. Tikiuosi, kad tai buvo, man atrodo, kad nebuvo strategijos ir tai buvo didelė gėda. O dabar bus kitaip. Mes turėsime strategiją ir tikiuosi, kad tai bus toks feministinis variklis, nes to e, laukia ir tikisi mūsų žmonės. Uh, E, būkite ambicinga ir socioekonominėje srityje. Mes labai laukiame pasiūlymų e, ir mokesčių direktyvos prasme. Tai bus labai svarbu. Mums reikia toliau dirbti kovojant su smurtu. E, tiesiog nes negalime taiksyti su to, kad yra šalių, kurios neratifikavo Stambulo konvencijos. Mes turime dirbti kartu, kad tai pakeistumėm. Taip pat skatinu E, žiūrėti į lyčių aspektą visose politikos srityse. Labai svarbu konsultuotis tarp skirtingų e, skyrių, nes mes norime, kad visose srityse būtų lyčių aspektas, jį būtų atsižvelgta. Taigi e, sėkmės dirbant šį svarbų visiems žmonėms darbą. Dėkoju, dabar toliau kalbės ponia Andželika Ana Monžanovska. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė komisijos e, narę. Tai yra puikios naujienos kad mes dirbame prie šitos lyčių lygybės strategijos. Šį iššūkį reikia priimti. Taip pat kalbame apie ketvirtąją pramoninę revoliuciją, apie skaitmeninimą, technologijų progresą. Tačiau vis dar nepasiekėme lygybės tokiame svarbiame sektoriuje kaip lyčių lygybė. Jei iki 2020-ųjų visos šalis globaliai e, sugebės, e, sugebėtų panaikinti diskriminaciją lyčių pagrindų, pagrindų BVP išauktų 6 milijardais dolerių. Mes negalime sau leisti diskriminuoti moterų, nei socialiai, nei ekonomiškai. Kalbame ne tik apie e, atlyginimų skirtumą, ne tik apie moterų skurdą, nes tas e, atlyginimų skirtumas yra 16 procentų, o pensijų skirtumas 35 procentai. Moteris nepakankamai atstovaujamos vyriausybėse, parlamentuose. Labai sunku siekti karjeros, jeigu esi moteris. Taigi skurdas negali turėti būti moters veido Europos Sąjungoje. Toliau ponia Modig vieną minutę kalbės. Pone pirmininkė, komisijos atstovė. Šioje strategijoje norėčiau matyti daug dalykų, tačiau susitelksiu ties vienu aspektu, o būtent lytinė sveikata. Į, į ją turi teisę visos mergaitės, nepriklausomai nuo jų religijos, kultūros, politikos, kuri galioja. Uh, Tai yra teisė, visų mergaičių teisė. Ir tikiuosi, kad ji pateks į naująją strategiją. strategiją. Siekdami tikros lyčių lygybės visuomenėje turime sustiprinti daug dalykų, be kita ko ir moterų poziciją darbo rinkoje. Taip pat turime pagalvoti apie atsakomybę už globą, vaikų globą, priežiūrą. Turime pagalvoti apie galimus globos būdus, taip pat apie tai, kas prižiūrės e, vyresnio amžiaus žmonės. Suomijoje vyriausybė parengė naująjį modelį, numatantį kvotas laiko praleidžiamo besirūpinant kitais, kurį praleidžia tiek vyrai, tiek moteris. Taip pat e, tai e, nulėmė ir tų žmonių pensijas. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas ponui Olivers vieną minutę. Ačiū, hanno sempre dovuto portare. Moteris visada turėjo nešti dvi naštas. Tai yra e, namų ir darbo arba socialinė. Moteris yra tarsi mūsų visuomenių ramšiai. Yra daug moterų Europoje, kurioms iš viso teisės negarantuotos. Komisija pastaraisiais trejais metais bando kažką daryti, bet vis tiek skirtumas tarp vyrų ir moterų užmokesčiai yra 11 procentų, yra dar ir didesnių mokesčių e, skirtumų. Taip pat nepamirškime, kad prieš moteris e, vykdomas smurtas socialiniams pokyčiams vykstant turėtų naudą patirti ir moterys. Jeigu mes kaip vyrai nepakeisime savo vaidmens, taip pat šeimose, taip pat e, verslo srityje, tai moterims nebus įmanoma atsidurti tokioje situacijoje, kai jų teisės rečiau, pažeid, mažiau pažeidžiamos. Feminizmas tai ne tik moterų reikalas, tai visos, visos visuomenės rūpestis. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas poniai Lukačievskai vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Man atrodo labai gaila, kad 21-ame amžiuje moteris pasaulyje ir Europoje e, vis dar patiria neligybę. Labai džiaugiuosi, komisarė, kad tai tapo viena iš Europos komisijos prioritetų, vienu iš Europos komisijos prioritetų. Manau, kad šioje strategijoje turėtų atsidurti ir įvairių e, regionų ir sričių moterų poreikiai, kaimo vietovių moterų, kurios taip pat turi susiduria su įvairiomis problemomis, pavyzdžiui, teisės į darželį, informaciją, sveikatos priežiūrą, o vyresnėme amžiuje susiduria ir su finansinėmis problemomis. Taip pat yra moterų, kurios susiduria su problemomis siekdamos e, gydymo. Moteris, nepaisant jų geresnio išsilavinimo, praranda pralaimi kovą dėl dėl aukštų postų arba mažiau gauna atlyginimo už tą patį darbą. Man atrodo, kad moteris, kurios patiria neapykantą, seksualinę prievartą, prievartą namuose, kurios susiduria su ekonominiais iššūkiais. Aš taip pat turiu omenyje ir neįgalias moteris, kurios turi, e, turi nugalėti įvairias kliūtis. Kiekvieną dieną mes, moteris, Europos parlamente, nepaisant e, besiskiriančių nuomonių, galime kalbėti vieningai, vienu balsu šiuo klausimu, kuris yra be galo svarbus moterims, ES pilietėms. Dėkoju. Dabar žodis suteikiamas ponui Matič. Vieną minutę. Ir norėčiau Jums dar, priminti dar kartą, kad turite paisyti kalbėjimo laiko, nes kitaip atimate kitų kalbėtojų e, laiką. Ir nebegalime tada leisti e, klausti klausimų pagal mėlyną kortelę ir spontaniškų pasisakymų. Ačiū, ponė pirmininkė. Brangus parlamento nariai, labai džiaugiuosi dėl to, kad ši strategija aiškiai parodo naujosios komisijos prioritetus. Gyvename laikais, kuomet labai svarbu e, žengti žingsnius ir siekti e, išlaikyti moterų teisės, neleisti joms regresuoti. E, nenorime, kad ši sąjunga. Norime, kad ši sąjunga būtų lygybės sąjunga, reprodukcinės teisės, seksualinės teisės taip pat yra pažeidinėjimos, yra smurtas lyčių pagrindų, taip pat teisinis diskriminavimas, švietimo trūkimas. Visa tai remiasi patriarchalinėmis vertybėmis, kurios prieštarauja mūsų demokratinėms vertybėms. Iš šios naujosios strategijos tikiuosi, kad ES pagaliau pavyks pademonstruoti, kad ji ir toliau išliks priešakyje kovodama už moterų teisės ir neleis žmonėms, neleis kai kam sugražinti mūsų į tamsiuosius amžius. Mums tai yra e, testas, kurį turime išlaikyti. Toliau kalbės Katlinček vieną minutę. Dėkoju. Labai džiaugiuosi girdėdama, kad ES e, rengia lyčių lygybės strategiją, ji man labai svarbi. Norėčiau, pab, norėčiau pabrėžti vieną šio plataus dokumento e, aspektą, o būtent smurtą prieš moteris. Kai kalbame apie smurtą prieš moteris, kalbame apie skaičius. Viena iš trijų Europos moterų. Taip, na, aš norėčiau kalbėti apie žmonės. Man ji Štai šita moteris, čia yra Beralet Oras, drasi moteris, kuri buvo brutaliai užpulta savo namuose, jos, jos buvusio partnerio. Paskui jai nebuvo suteikta tinkama medicinė priežiūra. Taip pat policijos apsauga nebuvo suteikta. Ir paskui Vengrijos teisingumo ministras vis kartojo, kad e, Istanbulo konvencijos ratifikavimas yra politinė isterija. Bernadette yra drasi moteris. Jis, ji buvo Europos parlamente ir ji grįž, grįž čia. Ji, ji e, pasisako už moterų apsaugą ir aš norėčiau parantrinti ją ir norėčiau paraginti Europos komisiją e, įgyveninti savo pažadus ir kovoti su smurtu prieš moteris, e, nes tai yra įtvirtinta ir sutartie ir taip pat noriu, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Dėkoju. Dėkoju labai, tačiau prašau e, prisiminti e, reglamento taisyklės galiojančias šioje salėje ir prašyčiau jūsų nenaudoti plakatų, nerodyti jų plenarinėje salėje, nes reglamentas galioja mums visiems. Teraz zabierze głos pani poseł Tery Reintke, która ma czas wystąpienia jedną minutę. Žodis poniai Reintke, minutę. Atsiprašau, sako pirmininkė ponia Luiza Regimenti, pusantros minutės. La donna è un mistero. Moteris yra paslaptis. Ji per žmonijos istoriją, per skirtingas kartas įrodė, kad moteris tarnauja gyvybės ir e, žmonijos dėku, e, naudai. Ji dirba <clears throat> ir šeimai, ir visuomeniai ir sugeba suderinti kultūrą ir jausmus, tai tikras moteriškumo apibrėžimas. Moteris prisideda prie pasaulio, prie žmogiškų ryšių. <clears throat> Matome moterų orumą ir kaip jos kovoja už žmogaus teisės ir nėra jokių abejonių, kad šiandien matome daug kliūčių moterų teisėms įgyvendinti. Moterų tikros emancipacijos klausimų nebegalima atidėlioti. Moteris tyliai pasiaukodamos dirba ir tikisi, kad realybė pasikeis, kad pasikeis neteisybė moterų atžvilgių, neteisingas elgesys su moterimis, smurtas yra susijęs su tam, tikra, tam tikrais tylos įžadais, su tam tikrais stereotipais. Štai kodėl dėl visų šitų priežasčių mes pritarėme Europos komisijos iniciatyvai pradėti įgyvendinti lyčių lygybės strategiją su aiškiais rodikliais ir aiškių stebėsnos mechanizmų. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Tery Reintke. Dėkoju. Pone Reintke, minutė. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Aš norėčiau labai daug ką išvardinti, kas turėtų būti lyčių lygybės strategijoje, bet pakalbėsiu apie du pagrindinius. Tai pirmiausia, teisinis pasiūlymas dėl e, atlyginimų spragos. Jau senai jo reikia ir labai jo laukiame. 63 metus mes laukiame, kad ES pateiktų pasiūlymą dėl atlyginimų spragos. Ir antras be galo svarbus klausimas - tai būtent direktyva dėl uh, smurto prieš moteris. Istanbulo konvencijas nepakanka, moteris Europoje stipriai reiškia savo nuomonę. E, kai JAV valdo Trumpas, Putinas, Rusija, Bolsonaro, Brazilija, ES, nepaisant visų mūsų problemų, visgi yra feministėms visame pasaulyje viltis ir tai yra puikiai galimybė patenkinti jų lūkesčius. Todėl ir turime tai sėkmingai padaryti. Dėkoju. Ačiū. Pone Stegrut, minutę. Fru talman! Jag är oerhört tacksam över tidigare generationers kvinnokamp och landvinningar. Ačiū. Esu labai dėkinga už tai, kad ėmėtės moterų klausimo. Ir už tai, kad yra tam tikrų realių pokyčių. Pavyzdžiui, moteris, jų padėtis universitetuose, verslo srityje yra daug geresnė nei anksčiau. Tačiau man kelia rūpesti kai kurie kiti dalykai. Moteris dažnai piešiamos kaip aukos ir įvairūs reiškiniai paaiškinami per diskriminavimo prizmę. Taigi yra rizikos, kad ta strategija nauja pasuks netinkamų, klaidingų kelių. Pavyzdžiui, bus atvirkščiai prikurta kažkokių privilegijų <clears throat> tam tikrai grupiai, pavyzdžiui, privilegijų susijusių su vaikų priežiūra. Taigi nepakeiskime senųjų neteisybių naujomis neteisybėmis. Pasistengime, kad ES visiems būtų vienodos teisės. Kultūra. Vieną minutę. Pirmiausia, reikia garantuoti, kad valstybės narės įsipareigotų pagal naują strategiją, pagal naujas gairias ir taikytų aiškias konkrečias priemonės užtikrinant lygybę. Teisės aktas turi būti privalomas. Ir visose valstybės narėse turi įsigalioti Stambulo konvencija, kovoti su smurtu prieš moteris, reikalauti, kad darbo užlygis būtų skaid, e, e, skaidrus ir lygus, turi būti panaikinti barjerai moterims. Moteris turi gauti galimybę sužimti aukštas pareigas. Beje, tokie pasiūlymai užblokuoti taryboje. Turime pasitelkti procedūras ir sankcijas, jeigu tik tai padaroma pažeidimų darbo vietoje prieš moteris. Taip pat pakalbėkime apie moterų sveikatą. Taip pat reikia naikinti skirtumus tarp lyčių, jų traktavimo sveikatos apsaugos srityje. Rondinėlį. Ačiū pirmininkė. ES ir valstybės narės yra įsipareigojusios kovoti su lyčių neligybė, tačiau iki šiol rezultatai rodo, kad dabartinės politikos nepakanka. Ekonominiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai baigėsi moterų demo, e, diskriminacija. <clears throat> Pavyzdžiui, verslo pasaulis niekada rimtai nesiemė šitos sisteminės diskriminacijos. Ir todėl mums labai patinka, kad imtasi šitos lygybės strategijos, nes numatomi rimti pokyčiai pramonės ir skaitminės revoliucijos kontekste. Turime šitą strategiją, jai skirti visus resursus, kokius tik tai galime ir naikinti diskriminaciją prieš moteris darbo rinkoje, užtikrinti jų galimybės dalyvauti darbo rinkoje. Kartą ir visiems laikams turime baigti su fiziniu ir psichologiniu smurtu prieš moteris. Pritarėme komisijai, ir prisijungiame prie šitos kovos už socialinį teisingumą. Walsh, vieną minutę. Komisarė, dalį kolegos, labai džiaugiuosi, kad buvo paskelbta lyčių lygybės strategija. Lyčių lygybės skatinimas turi būti įtvirtintas kaip pagrindinė ES veikla. Lygybė tarp vyrų ir moterų yra esminė ir labai svarbi, puoselėjant mūsų bendras Europos vertybės ir tikslus. E, visuomeniai mm, vystantis labai svarbu įtvirtinti šią, šį bendrų vertybių principą. Kaip daug kas jau pasakė, smurtas prieš moteris Ir taip pat prievartinė kontrolė yra tos problemos, kurias galima išspręsti tik žvelgiant joms tiesiai į akis. Mes turime padėti ir paremti nukentėjusias moteris, bet taip pat turime spręsti pagrindinės priežastis per e, švietimą ir socialinį plėtrą. Moteris neturi niekada jausti grėsmės dėl savo sprendimų padarytų. Ir jų lygi padėtis mūsų visuomenėje yra labai svarbi, kad tam, kad mūsų sąjunga būtų tolerantiška. Ačiū, ačiū komisarė Dali už tai kad prisėmėme lyderis vaidmenį ir taip pat noriu padėkoti tiems kolegams, kurie dabar yra salėje. Ačiū už jūsų parmą, nes jeigu mes nedirbsime kartu, tuomet, tuomet mūsų niekas ir neišgirs. Ačiū. Labai dėkoju. Dabar žodis suteikiamas e, poniai Pičenu. Mikrofon. Ora, ora va, ok, sì, grazie. Ačiū komisijos nariai, pirmininkančios valstybės atstovams Europą. Po kelių savaičių turės tą strategiją ir tai puikiai žinia, nuostabi žinia. Atsiminkime, kad praeitos kadencijos metu neturėjome tokių strategijų ir todėl mes džiaugiamės ir remiame komisijos narę priimame su džiaugsmu šitą žinę. Kodėl? Todėl, kad Europa. Aišku, Europoje moteris džiaug, e, naudojasi daugiausia teisų, tačiau dar labai daug darbų nenuveikta. Tai rodo strat, statistika, pavyzdžiui, neligybė darbo rinkoje, atlyginimo, tai tiesiog apgailėtina, kokia ta neligybė. Taip pat dramatiška skeptiškos žinios socialinėse tinkluose ir žiniasklaidoje. Mes matome, koks smurtas, mm, išpoliai prieš moteris, merginas. Peržengėme tam tikrą ribą, tai yra iššūkis mūsų gyvenimui ir laisvei. Komisijos narė, mums reikia privalomų priemonių nepasirenkamų, bet privalomų. Turi būti direktyva prieš, smor, prieš smurtą, kur būtų privalomai išvardytos priemonės. Mūsų seserys patiria smurtą, jos yra nužudomos. Tai patriarchalinės kultūros iš wa, išdava. Pani, pan poseł Dragos Pislaru, czas wystąpienia jedna minuta. Dabar žodis ponui Pislaru vienai minutėjai. Pone pirmininkė, pone komisarė daly, aš e, formaliai buvau pasiruošęs kalbą, tačiau ją atidėjau į šalį, kad emociškai ir tiesiogiai kreipčiausi į jūs. E, daug moterų mano, kad e, lyčių lygybė, tai lygybės problema tai yra kažkokia nesvarbi problema, svarbi tik jų mo, tik motinams, mot, moteriams, dukroms. Tačiau aš esu keturių dukrų tėvas ir manau, kad joms reikia įdėkti pagrindinės vertybės, kad e, moterų ir vyrų neligybė būtų iš